ponai, prašau susėsti. Lapčio 26 dieną nutraukta plenarinė sesija ir jos posėdis vėl yra tęsiamas. Lapčio 26 posėdžio protokolai patvirtinti dokumentai jums išdalinti. Ar turite kokiu nors prieštaravimų pasiūlymų? Jų negirdžiu, nematau. Panas Gerikė, prašau. Kalbėtojas yra neišjungęs mikrofoną, vertė negali versti, nes negirdė, ką kalbėtojas kalba. Sehr geehrter Herr Präsident, unsere Gerbiamas pirmininkė, mūsų darbo tvarkė šiandien e, numatyti trys balsavimai ir septynios diskusijos, e, tai yra jokios svarbos klausimai. Aš prašau parlamento e, prezidimo nukelti nereikalingą arba apsvarstyti galimybę nukelti šitą nereikalingą ir brangų plenarinį posėdį Briuselėje. Ačiū ponė Gerkė, sakė pirmininkė, jūs čia ne apie protokolą kalbėjote, tačiau mes vis tiek įtrauksime jūsų pasisakymą į šio posėdžio protokolą. Ar kas nors turi prieštaravimą dėl praėjusio posėdžio protokolo, netuomet laikome jį patvirtintų. Ponios ir ponai, kompetitingos Lenkijos institucijos mane informavo apie pono Česlovo Hoco ir Slavomiro Klozovskio išrinkimą nuo lapkričio 27 dienos jie pakeis Mareką Jozefą Grobarčiką ir Davidą Bohdaną Jatskevičių. Sveikinu naujus kolegas, noriu priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės jie gali